į kuriuos nebeliko laiko atsakyti, juos bus pateikti atsakymai e, raštu. Na, o dabar dar galiu pranešti, kad 2009 m. 5 spalio e, vyks tikimas e, dėl Roberto Fiori, buvusio Europos parlamentaro imuniteto atšaukimo. Tokį prašymą pateikė Fiansos. E, teismas Italijoje e, e, praeitų metų birželio šito rūpiučio mėnesį. Na, o dabar taip pat mes gavome dar keletą frakcijų.